paaiškinimą dėl balsavimo. Colleagues. Kolegos. Norėčiau, kad leistumėte mums pereiti prie paaiškinimų dėl balsavimo. Taigi prašau jūsų. Tie, kas turi išėti, išeikite keldami kuo mažiau triukšmų. Ir tvarkingai. Începem, trecem la explicațiile voturilor. Taigi dabar pereikime prie paaiškinimo dėl balsavimo. Nuo pat pradžių norėčiau kolegoms priminti, kad paaiškinimai gali būti pateikti ir raštu. turime jau be, mažiausiai 50 kolega, kolegų, kurie norėtų pasisakyti, todėl norėčiau jūs paraginti kalbėti nelgiau negu po minutę laiko. Pirmasis pasisakys ponas Pospišil. Prašau, vieną minutę. Dėkoju pirmininkė, dėkoju. Dėl e-call norėčiau pasakyti, kad aš negalėjau balsuoti, todėl kad mano kortelė neveikė. Taigi aš e, savo pareigą atliksiu vėliau. Balsuosiu prieš e, šį pasiūlymą Alde frakcijos vardu, nors pats e-call asmeniškai tam pritarčiau. Negalėjau balsuoti, nes neveikė mano kortelė. Dėkoju. Pone Borzan Biljana, minutė jums. Pone Borzan Biljana, prašau. Ne, jos nėra salėje, todėl Piper Markus, prašau. Jo taip pat nėra. Todėl dabar kalbėsim Lina Rangelika. Dėkoju. Aš pateikiau pakeitimą, pasiūlymą dėl pakeitimo ir balsavau už e-call. Aš taip pat norėčiau, kad būtų didesnį, užtikrintas didesnis saugumas keliuose. Mūsų laisvės vis labiau apribojamos. kad ir um, kaip tai yra paaiškinama. Aš liberalų atstovė, aš esu nusteikusi prieš privataus gyvenimo kontrolę. Ši sistema vis dėlto turėtų leisti e, vairuotojai gauti, susilaukti pagalbos avarijos atveju, nelaimingo atsitikimo atveju. Bet e, tokia sistema, kokia ji dabar yra, leis taip pat e, nuolatos žinoti, kur mes esame ir e, tai pažeis mūsų asmeninį gyvenimą. Ši sistema yra, taip vadinamoji, miegančioji sistema. Duomenis vėliau būtų galima ištrinti. Bet man tai vis dėlto kelia susirūpinimą, todėl kad piliečiai, suaugusieji piliečiai turėtų galėti turėti ir mygtuką, kuriuo galėtų tą sistemą įjungti ir išjungti, kai to norėtų. Dėkuoju ponas Pikula Tonino. Beveik 13 tūkstančių žmonių žūsta Europos keliuose. Kai kuriuose šalyse skaičius yra labai didžiulis, tai yra šokiruojantys skaičiai, mums reikia kuo greičiau sureaguoti. E-call yra tinkamas sprendimas, juo naudojantis bus galima sumažinti aukų skaičių, todėl kad automatiškai bus e, šią sistemą nuteikia, nusiunčiamas iškvietimas. E, Kiekviena minutė sutaupyta leidžia išgelbėti, daugiau šansų suteikti išgyventi. Aš džiaugiuosi, kad tame pasiūlyme taip pat yra ir domenų apsaugos klausimas. Techniniai pasiūlymai yra tinkami ir mes turime pakankamai laiko e, įgyvendyti ekosistemą. Aš jai visiškai pritariu ir norėčiau pasveikyti pranešėjai, kuri jau dvi kadencijas dirbo su šio pasiūlymu. Manau, kad dabar jau tikrai laikas mums pasitelkti vieną bendrą pagalbos iškvietimo sistemą ir ją naudojantis bus galima išgelbėti iki 2000 gyvybių per metus. Ponas Nekov. Gerbimas pirmininkė, labai ačiū. Norėčiau pasveikinti pranešėją su rezultatais Europos komisija turėtų užtikrinti, kad žmonės e, gautų visapusišką informaciją apie tą pagalbos sistemos skambutį ir e, sistema turės būti dėkta iki 18 metų Europos Sąjungoje. Mums rūpi Europos piliečių saugumas ir manau, jog Europos komisija turėtų kaip galima greičiau gyvendinti priemonės, kurios leis įgyvendinti, įdėkti šią sistemą. Paslauga turėtų būti nemokoma ir visi Europos piliečiai turėtų turėti galimybę ją pasinaudoti kaip galima greičiau. Daugiau kaip 25 tūkstančiai žmonių žūsta ES keliuose kasmet. Ar reikės dar laukti kelių metų, kol ši paslauga taps privaloma? Net ir viena gyvybė prarasta yra jau per daug. Ponas Marijas. Niekas e, nesako, kad tokia sistema kaip ECOL yra nenaudinga. Ji tikrai gali išgelbėti žmonių gyvybę po avarijos, tačiau ji neužtikrina asmens duomenų apsaugos ir prataus gyvenimo e, detalių informacijos apsaugos. Visose transporto priemonėse ši sistema bus privaloma ir ji funkcionuos be e, vairuotojo galios. Tai susijęs su tam tikromis problemomis e, apsaugant privatumą ir duomenys bus apsaugo, išsaugoti keletą metų, tam tikrą laiką, o jais galės naudotis privačios struktūros, privačios agentūros. ar tai nebus naudinga didžiam broliui, kuris bando priva, e, kontroliuoti mūsų privatumą. Dėkuoju toliau, ponas Polčiak. Dėkuoju, pirmininkė. Pradžioje norėčiau pasveikinti pranešėją ir taip pat norėčiau pasakyti, kad negalėjau balsuoti dėl pakeitimų, nes mano kortelė neveikia. Aš e, nežinojau to, prieš kreipdamasis e, dėl e, paaiškinimo, dėl balsavimo motyvų. Noriu pasakyti, kad daugam kelia susirūpinimą duomenų saugojimo reikalavimai ir e, taip vadinamos miegančios sistemos principas. Norėčiau akcentuoti, kad bet kokia sistema, kuri užtikrina duomenų saugojimą, tam tikrą laikotarpį gali būti pažydžiama, jie gali būti piknaučiaujama ir negalime e, žinoti iš anksto, ar kas nors piknaučiaus tą sistemą. Norėčiau, kad veiktų tokia sistema, kuri galėtų būti automatiškai išjungta. Manau, kad duomenų apsauga yra labai svarbus dalykas. Dėkuoju, ponia Harkin. E, Pritariau Alde pakeitimui dėl e, skambučio transporto priemonėse. Tai yra pavyzdys, kai mes bandome subalansuoti naudą visuomeniai ir asmens teisės. Mes apsaugome asmens duomenys, bet pripažįstame, kad keitimasis duomenimis ekol sistemos e, būdu išsaugoti gyvybės, pagerinti e, gaisininkų ir gelbėjimo tarnybų darbą. Gamintojai taip pat turi užtikrinti, kad tie, kurie naudosis šią sistemą, galės lengvai deaktyvuoti rankiniu būdu tą sistemą automobiliuose. Tai užtikrins pusiausvyrą, mano nuomonė, tarp teisės į privatumą ir galimybės išsaugoti gyvybę ar sumažinti žalą, kurią sukelia sužeidimai. Taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų atsitikti sekamumo automobilių e, principai taikomi prieš įvykstant avarijai ir e, duomenys turėtų būti po kurio laiko ištrinti ir e, gelbėjimų tarnybos neturėtų be sutikimo suteikti šių duomenų trečiom šalims. Džiaugiuosi, kad daldė pakeitimas atitinkamas buvo patvirtintas. Minut. Ačiū toliau, ponas Jar, vienai minutiai. Ačiū, pirmininkė. Manau, kad šiandien yra gera diena, e, kuomet mes pasirūpiname Europos piliečių saugumu. ECOL sistema yra ilgalaikė strategija. E, įkūrėme e, pagalbos liniją, atsiranda ECOL skambučio galimybė ta sistema turi būti įdėkta visuose automobiliuose, kad prireikus e, ją būtų galima pasinaudoti. Ir kreipiuosi tuos, kurie kritiškai ją vertina. Nepamirškite, jei automobiliu važiuoja keletas žmonių, tai vienas, e, jeigu vienas tą sistemą išjungs, prisims atsakomybę už tai, tai jis prisims ir atsakomybę už kitų asmenų saugą. Toliau ponas Keli vieną minutį. Ačiū pirmininkė. Balsavau su savo frakcija dėl šių rekomendacijų ir sveikinu jas. Europos keliuose žūna žmonės, 20 milijonų žmonių žūsta, pusantro milijono patiria sužeidimų ir tai kainuoja 130 milijardų eurų per metus, tai yra didžiulės sumos mano šalyje keliose e, ž, antrus metus išėlės žūsta daug žmonių. Reikia šios priemonės ir yra sveikintina, be abejonės e-call sistema tikrai bus labai naudinga. prognozuojama, kad 30 procentų greičiau bus galima pasiekti avarijos vietą įdėgus tą sistemą nei dabar. Ačiū toliau, ponas Koch, vieną minutį. Pas, jau ilgą laiką dirbame dėkdami šią sistemą ir e, ta e-call sistema yra mūsų bendras produktas. Aš tikiuosi, kad e, nebus pasukta netinkamų kelių. Norėčiau pacituoti vieną dalyką. Visose automobiliuose ir vilkikose bus įdėkta šis apsaugos sistema ir žmonės, visi žmonės galės ją naudotis. E, mot motociklai, visos motorinės transporto priemonės turėtų būti aprūpintos šią sistemą. Visi turi turėti šią eko saugumo sistemą. Ačiū toliau ponas Pospišil vienai minutiai. Ačiū ponė pirmininkė. Aš balsavau už atsinaujinančių energijos šaltinių ir kūro uh, kokybės direktyvą, nes e, kaip ir paaiškėjo diskusijose ir kaip aš manau, ateityje mes turime, pažang... mes, mums reikia pažangesnių biokūro šaltinių, taip pat turime mažinti paramą tiems kūro e, šaltin... toms kūro rūšims, kurios labai sunku pagaminti ir kurių ekologinė nauda maža. Džiugu, kad ES peržiūri savo politiką šioje srityje, tai tikrai geras ženklas. Taip pat džiaugiuosi, kad e, tuo pat metu e, šis klausimas svarstomas ir Čekijos parlamente, kur svarstoma, kaip paremti atsinaujinančius energijos šaltinius. Gaila, kad Čekijos Respublikoje požiūris į šį sektorių yra kitoks nei čia. Tikiuosi, kad šiandienos diskusijos čia bus paskata Čekijos vyriausybei E, pasi, e, nepamiršti ir naujų kūro šaltinių, ne tik tų, kurie atneša e, da, naudos. Mes norime priimti direktyvą vadovaudamėsi tik ideologiją, e, atžvelgiant į tai, kad dėl biokuro gamybos mažėja miškai, mes turime keisti savo požiūrį Tačiau nei NVO, nei e, ekologai nepagalvoja apie tai, kad Europa nenori sunaikinti savo miškų, kad pagaminto biokūrą. Ir nors mes sakome, kad giname Europos piliečių interesus, vis dėlto e, komisija privers pakeisti, peržiūrėti savo pasiūlymą ir dėl pasiekto kompromiso um, mes pakeisime požiūrį į pirmos e, kartos biokūrą ir išsaugosime daugybę darbo vietų. E, taip pat bus išlaikytos sukauptos žinios ir patirtis ir tai bus pa palengvintas perėjimas prie pažangesnių naujos kartos biodegalų. Ponas Polčiak. Ačiū pirmininkė. balsavimą dėl direktyvos pakeisti e, pirminę direktyvą. Turiu pasakyti, kad balsuojant man nebuvo lengva apsispręsti. Visų pirma, aš nepasisakau už tų bio degalų e, kūrimą, kurie būtų e, vadinami prastiniais pirmos kartos biodegalais. Tai susijęs su žemės paskirties uh, E, su žemės naudojimo pasikeitimu. Tačiau e, nusprendžiau balsuoti už šį pasiūlymą, nes svarbus yra tikslas šio pasiūlymo. Svarbu, kaip mes naudojame žemę ir ką mes paliksime ateities kartoms. Ir norėčiau perspėti dėl galimų bandymų ateityje. E, siekti tokių iš pirmo žvilgsnio plataus masto tikslų, nežvelgiant į tai, kaip mūsų sprendimai atsilieps ateities kartoms. Pone Harkin, vienai minutį. Balsavau už galutinį susitarimą dėl atsinaujinčių energijos šaltinių direktyvos ir kūro direktyvos, tačiau tai tikrai toli nuo idealaus pasiūlymo, nors tai yra pažanga. Mes e, sprendžiame negatyvę ES paramos biokūrui e, pusę ir taip pat norime pasiekti tikslų mažinant šiltnam efektą sukeliančias dujas ir norime skatinti biodegalų pažangą. Nors parlamentas nepasiekė visų svarbiausių tikslų, nežiūrint į tai, kompromisai užtikrins, kad bus apribotas pirmo, e, pirmos kartos biokūro e, gamyba 7 procentais. Ir žemės paskirties naudojimo keitimas bus apskaitomas, reikės teikti informaciją apie tai ir taip bus siejama su e, maksimaliais teršalų kiekiais ateityje. Taip pat energiniai pasėliai įtraukti į 7 procentų ribą. Kaip jau sakiau, šis pasiūlymas nėra tokio plataus užmojo, kaip tikėtasi, tačiau jis yra aktualus. Ar un minut? Ja, dank, Dėkuoju, ponas Jar, viena minutė. Biokuras pastaruoju metu buvo labai stipriai kritikuojamas, ypač dėl to, kad buvo importuojami netvarūs e, degalai. Taigi mes e, sustabdėme paramą tokiam kūrui, bet tai ne, nebuvo padaryta iš karto. Mes nusistatėme tikslus E, mažiau reikėtų, kad e, būtų bent 5,5 procentai e, naujojo kūro, naujos kartos kūro viso kūro sudėtyje ateityje. Kai, bus įsigaliu, kai įsigalios šis reikalavimas, reikės pagalvoti ir apie įliuk netiesioginį žemės paskirties keitimą. Nors aš apie tai galvoju gana skeptiškai. Taip pat reikėtų pagalvoti ir apie periodą po 2020, todėl kad pramoniai reikia investicijos saugumų. saugumo. Dėkoju, ponė Peter. Vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė, aš jau esu kartą sakiusi, kad aš norėčiau, kad Europa skatintų e, politiką, kuria būtų siekiama sumažinti taršą ir užtikrinti aplinkosaugos saugą. Norėčiau, kad Europos visuomenė laikytųsi savo įsipareigojimų. Mes nusistatėme darbo atverkę savo susitikimui Paryžiuje šiemet ir e, vienas iš, e, viename iš dokumentų ir rašoma, kad mūsų įsipareigojimas e, turėtų būtų susijęs ir su galimybė įgyvendinti juos, tos įsipareigojimus. Taigi reikėtų pagalvoti apie tai, kokie yra tikslai. Tikslai turi būti aiškus, turi būti aiškus laikinai e, e, terminai ir kad, turėtų būti aišku, ką mes turėtume daryti. Dėkuoju, ponas Keli, vieną minutę. Dėkuoju. Pirmininkė, aš Mano kolegė Harkin labai aiškiai pristatė šį klausimą, ypač kalbant apie biokūrų e, ribas, ILUK ir taip pat apie tai, kad reikėtų skatinti naujosios kartos biokūrą. Tai yra labai svarbu, kad taip mes užteis, ištikrinsime teisinį tikrumą investuotojams, nes investuotojai yra labai svarbus skatinant pažangų į biokūrą ateityje. Labai svarbu uh, kad ir komisijos narys Kanietė pritartų šiai idėjai, kad atsirastų Europos energetikos sąjunga ir kad biokuras yra tikrai labai svarbi jos dalis. Reikia jo gamybą skatinti ir būtina, kad būtų teisinis tikrumas ateityje. Aš balsuosiu už šį pasiūlymą ir tikiuosi, kad šis pasiūlymas susilauks pasiekimo ateityje. Dėkoju. Dabar Pereisime prie ponios Auken ataskaitos. Dėl lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimo. Ponas Pops. Pošpil. Aš bijojau, kaip balsuoti dėl šio klausimo, todėl kad um, tiesiog ke, ke, galvojau, ar ES tikrai turėtų spręsti šį klausimą, ar tai turėtų būti valstybių narių kompetencija remianti subsidiarumo principų. Vis dėlto šis tikslas yra svarbus, naudingas ir galiausiai dėl to nusprendžiau pritarti šiam um, pasiūlymui. Um, labai svarbu, kad valstybės narės taip pat galėtų priimti, patvirtinti savo priemonės ir nuspręsti, kaip mažinti plastikinių maišelių naudojimą. Uh, Šis pasiūlymas yra geresnis negu pirminis pasiūlymas, kuriame buvo nustatyta prievolė valstybėms narėms imti mokestį už šiuos maišelius. Manau, kad negalima numatyti tokios prievolės, reikėtų tik bendrų tikslų, kurių turėtų laikytis valstybės narės. Tai yra geras pasiūlymas ir dėl to aš jam pritariau. Dėkuoju, ponas Bogovičius. Vieną minutę prašom. E, plastikinių maišelių pasaulyje, Europoje yra milijonai, jais labai teršiame aplinką. Aš džiaugiuosi, kad e, šis teisės aktas e, numato galimybę valstybėms narėms autonomiškai nuspręsti, kaip reikėtų mažinti plastikinių maišelių kiekį remiantis subsidarumo principu. Jau yra aiškus Europos tikslai, iki 2009, kurie turi būti įgyvendinti iki 2019 ir 2025 metų. Jeigu šie tikslai nebus pasiekti, įgyvendinti, parlamentas ir komisija turės imtis griežtesnių priemonių. Manau, kad šiuo metu toks sprendimas ir yra tinkamas. Valstybės narės turi pačios nuspręsti, kaip mažinti plastikinių maišelių kiekį. Ponas Nekovas. Gerbimas pirmininkė, pritariau šiai direktyvai, nes manau, kad aplinkos E, apsauga yra esminės svarbos mūsų sveikatai. Mes e, esame susirūpinę dėl to, kad plastikiniai maišeliai labai kenkia aplinkai ir kad jų išmetama pernelyg daug. Tačiau nėra gera mintis įvesti naujus mokesčius ar sankcijas, nes dabar išgyvename krizę. Galbūt e, iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo gerai, bet ekonominis ir socialinis poveikis bus labai rimtas ir negalima jo ignoruoti. Nenu, nemanyčiau, kad reikėtų dabar nerealistiškai aukštas kainas įvesti vartotojams ar gamintojams. Taip pat nepamirškime, kad jeigu nebegaminsime plastikinių maišelių, nukentės tame sektoriuje dirbantis darbuotojai. Toliau, ponia Harkin. Dėkoju, pirmininkė. Šiandieną e, labai esu laiminga, kad parlamentas sureagavo į piliečių susirūpinimą. Labai neseniai Eurobarometro apklausa parodė, jog 92 procentai apklaustų piliečių išreiškė susirūpinimą dėl e, vienkartinių plastikinių maišelių naudojimo ir e, sumažinti jų apimtis. Mano šalis yra viena iš lyderių. Mes 90 procentų sumažinome. E, tokių maišelių naudojimą įvesdami mokestį. Prekybos centrai, parduotuvės nebegali e, nemokamai dalinti tokių maišelių, jie kainuoja 22 centus. Ir tai verčia žmonės galvoti. 90 procentų viso laiko vartotojai arba atsineš savo maišelius, arba naudos kitokius daugkartinius maišelius. Ir valstybės narės taip pat galės dabar pasirinkti, ar e, įdėkti privalomus mažinimo tikslus, ar e, savanoriškus ir derinti tai su kitomis priemonėmis. Dėkuoju, ponė Peti, ir vieną minutę. Tai yra paskutinis žingsnis, siekiant patvirtinti direktyvą, kuri sprendžia aplinkosaugos problemas. Labai lengvi plastikiniai maišeliai atsiduria vandenyje, aplinkoje ir jie nepatenka į atliekų tvarkymo ciklą. Tai yra grėsmė. Aš manau, kad mes turime savo išteklius naudoti tvariai. Vienkartiniai maišeliai yra pavyzdys, kaip galima labai užteršti aplinką e, e, pasiūlymuose direktyvos atsirengiama į mūsų vartotojus Bet taip pat reikia galvoti apie šią pramonės sritį. Reikėtų apibriežti labai lengvus maišelius nuo 5 iki 10 mikronų, labai plonus maišelius ir, ir e, tai yra geras pasiūlymas. Valstybės narės turimtis priemonių sumažinti vartojimą, bet jos pačios gali pasirinkti, kaip jos tą nori padaryti. Ponas Keli. Pirmininkė, kaip ir mano frakcija balsavau už ir labai džiaugiuosi, kad 590 iš 691 balsavo už šį pasiūlymą, nes visi supranta svarbą šio sprendimo ir mes dabar ėmėmės žingsnių. Gerai, kad turėsime tikslų, realistiškų tikslų, kuriuos tikrai galime pasiekti. Kai žmonės turi už kažką mokėti, tuomet jie e, pagalvoja, kaip naudoti maišelius. Taip yra mano šalyje, e, Danijoje, kitur. Sakoma, kad žmonės naudoja tik keturis maišelius per dieną ir, kaip sakė Miriam Harkin, mūsų šalyje 2002 metais buvo įvestas mokestis 15 buvo centų pradžioje, dabar 22 centai už maišelį ir maišelių vartojimas e, nuo 328 maišelių per dieną sumažėjo iki 20 kažkelių maišelių. Pone Maletič. Dėkoju, aš pritariu direktyvos pakeitimams dėl leng, labai lengvų plastikinių maišelių, nes pakeitimais atsižvelgiama ir į smulkiųjų gamintojų Kroatijos poreikius. Mes 15 e, mikronų plonumo, kalbame apie 15 e, mikronų maišelius, kurie nekenkia aplinkai. Taip pat kitas dalykas yra perdirbti plastikinius maišelius, tačiau tokio pasiūlymo dėja ne, tokiam pasiūlymui nebuvo pritarta buvo pasimti kompromisai, kuriuoms aš taip pat pritariu. Mes turime sumažinti e, paaišelių vartojimą ar imti mokesčius nuo 2018 metų. Tačiau ši priemonė neapima labai plonų e, plastikinių maišelių plonesnių negu 15 mikronų. Reikia galvoti, kaip sumažinti žalą aplinką ir aš balsavau už Dabar ponė Šodrova. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad suteikėte man žodį. Norėčiau paaiškinti, kodėl nebalsavau, kad direktyva būtų atmesta. Direktyva kalbama apie labai plonus plastikinius maišelius, kurie kenkia mūsų aplinkai. Plastikiniai maišeliai nuo 5 50 iki 15 mikronų yra labai ploni maišeliai, bet direktyva dabar valstybėms narėms nenurodo, ką daryti, jos gali pasirinkti, kaip jos sieks sumažinti tokių maišelių naudojimą. Ar bus įvestas mokestis, ar, ar dar kokios priemonės įdėktos. Taip pat yra labai svarbu pastebėti, kad įrus maišeliai turėtų ženklinami e, būti atitinkamai. Ir aš manau, kad ES turėtų galvoti apie tuos dalykus, e, kurių negali išspręsti valstybės narės ir aplinkos saugai. Yra vienas dalykų, dėl to balsau už. Emisija. Toliau parėjo pranešimas CO2 emisijos e, iš jūrų transporto. Pone Harkin, per vieną minutę. Ačiū, pirmininkė. Čia yra geras pasiūlymas. Būtent toje srityje, kur ES pirmauja, mes siekiame tarptautinio sustarimo, kad būtų nustatytos vienodas žaidimo sąlygos viso, visiems. 4 procentai CO2 išmetama jūrų sektoriuje. Ir prekybai augantas ta dalis padidės. Jūrų sektorius yra vienintelės sritis, kuriai netaikomi jokie sustarimai ar reglamentai mažinant CO2 emisijas, tai laikas imtis veiksmų, taip reikia virš nacionalinės sistemos, tačiau reikia pradėti kažkur, o tai ir yra pradžia, kuomet visi laivai atplaukiantis Europos laisvus, lai, e, uostus turės deklaruoti, e, kiek CO2 jie išmeta keliaudami į ES uostus tarp jų, o kita informacija taip pat bus teikiama, pavyzdžiui, duomenės E, rodantis e, laivų energetinį veiksmingumą. Taip pat svarbu, kad šis pasiūlymas būtų įgyvendinimas be didelių kaštų. Ačiū. Ponas Kelis, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad ši rekomendacija buvo patvirtinta ir dabar kažkas bus daroma dėl CO2 emisijų, kurios e, generuoja jūrų sektorius. Ir tai reikia daryti dabar, nes kaip buvo minėta šįryt, e, iki 4 procentų CO2 emisijų būtent e, į atmosferą patenka iš laivų. Kažką reikia daryti, ypač ateityje galėsime stebėti laivus, kurie atplaukia Europos Sąjungos uostus. Ir bus galima siūlyti kažkokių priemonių ir tarptautinių lygmenių, kas galėtų padėti mažinti šią problemą visame pasaulyje. Tai yra žingsnis į priekį, jis rodo, kad parlamentas ir Europa sugeba darbuotis piliečių labai. Ačiū. Toliau Valensos pranešimas. Ir pirmiausia žodis, ponė Harkin, vieną minutę. Manau, kad Valensos e, ataskaita dėl ES komisijos pasiūlymo dėl daugiamečio Baltijos jūros menkių silkių ir šprotų išteklių valdymo žvejybos planas yra žingsnis į priekį. Europos parlamentas buvo atsakingas už e, bendrosios žvinkystės politikos kūrimą ir gerinimą. E, kolegos Kriso Deiviso, kurio nėra su mumis, e, norėčiau jam padėkoti už tai, kad jis prisidėjo prie šios veiklos. Tačiau manau, kad dabar mūsų vaidmuo šiame parlamente yra užtikrinti efektyvų sutartų reformų įgyvendinimą. Labai džiaugiuosi, kad 30 pakeitimas buvo patvirtintas. Jis numato, kad būtų atsižvelgta į naujausius mokslinius statistinius duomenis. Taip pat e, sutinku su e, tuo, kad nuo 0 iki FMSI bus e, padidintas žvejojimo lygis. Dėja, 64 ir 55 pakeitimai buvo nepriimti, nes jie būtų padėję apsaugoti jaunas žuvis ir taip pat apsaugoti jūrų gyvūnus ir paukščius. Dėkoju. Dabar ponia Peti vieną minutę. Dėkoju. Ši direktyva yra e, labai daug reikalaujanti direktyva, reikalaujanti, kad valstybės narės priderintų savo politiką mm, prie reikalavimų tvariai naudoti išteklius. Rūšis, kurios tampa priegauda taip pat yra svarbi ekosistemos dalis. Dabar e, priegauda irgi yra netvari ir e, nepaisoma tvaraus požiūrio į žuvininkystę, žvejybą. Ir tokiu būdu mes iki 2010-ųjų negalėsime pasiekti norimų tikslų, taip pat negalėsime palaikyti šios svarbios ekonomikos ryties tvarumo, nes yra svarbi mūsų ateities kartoms. Toliau pereikime prie uh, Alan Kadek pranešimo dėl įpareigojimo iškrauti visas užvėjotas žuvis. Ponas Bogovič, vieną minutę. Dėkoju. Aš balsavau už šį pranešimą, kadangi jis e, sušvelnina iškrovimo tai, taisyklės žvėjams. Šios iškrovimo prievolės ir toliau galios iki šių metų pabaigos. Praktiškai įrodyta, kad e, labai sunku praktiškai gyveninti šią direktyvą ir todėl pritariu pasiūlymui, kad reikia labai apgalvotai renkti naują dokumentą ir turime taip pat atsižvelgti į žvėjų nuomonę. Tokiose šalise kaip Slovenija, kur iškraunama tik keli šimtai tonų žuvies kasmet, šios taisyklės labai trukdo mūsų žvėjams ir todėl e, kliudo ir turizmui. Dėkoju. Čia makumala. Uh... E, labai ačiū. Dabar Ribaskos pranešimas, Bolonijos procesų įgyvendinimas ir ponė Šedo. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu kad man suteikta galimybė išsakyti savo nuomonę į šį pranešimą. Jam pritarė parlamentas didelę daugumą ir pranešime kalbama apie tolesnius veiksnius susijusius su Bolonijos procesu. Kolegė Kristina Libacka buvo pranešė, pranešimo autorė, tad pirmiausia jai norėčiau padėkoti už, tokią, už tokį nuodugnų įsamų pranešimą ir už tai, kad taip gerai bendradarbiavom. Deja, per plenarinę sesiją nepavyko aptarti detaliai šito pranešimo O pranešime kalbama be visą kitą apie finansavimo, e, didesnį finansavimą iš ES e, fondų tam, kad būtų galima pagerinti e, Europos aukštojo mokslo lygį. Be to, Pranešimas buvo rengiamas e, laukiant e, būs, būsimos, e, būsimos ministrų lygio konferencijos skirtos Bolonijos procesui. Ji bus surinkta Jerevane gegužė. Ir dar kartą norėčiau padėkoti kolegiai už bendradarbiavimą. Ačiū, ponas Bolse Zanov. Vieną minutę. Pone pirmininkė, labai ačiū, kad suteikėt žodį. aukštojo mokslo e, mokslo sistemos reforma vyksta, tai, tai susiję su Bolonijos proceso veiksmais ir labai, e, labai su, svarbu buvo įvertinti teigiamus ir neigiamus reformos e, rezultatus, neišleidžiant iš akių svarbiausio tikslo, būtent geresnį aukštojo mokslo integravimą ir, ir suderinimą su darbo rinkos poreikiais Na ir e, po to e, įtvirtinus kartu Bolonijos procesą buvo e, tiesiog aukštinkojama apversta ta dualistinė vadinamoji sistema, kuri, kuri, kurie buvo vadovaudamas iki šiol. Tad akademinėme pasaulyje jaučiamas prieštaravimas Bolonijos procesui, nes mes iš tikrųjų turėtume šiaip jau realiai įvertinti šio proceso rezultatus, kad suvoktume, tikrąją padėtį. Pone Marijas, žodis jums vienai, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešimas skirtas su tolesniais veiksmais e, pagal Bolonijos procesą. Bolonijos procesas, procesu buvo pasiremta tam, kad būtų galima tiesiog nepaisyti Graikijos ir įsivaizduoju kitų ES universitetų poveik, poreikių. Mes prieš už tai, kad e, viešoji gerybė, e, mokymas, švietimas, ypač aukštasis mokymas būtų privatizavimas pas mus yra e, trijų lygių būtent vėlesnių studijų procesai bet kita vertus Bolonijos procesas mums iki galo nepadėjo. Antai 2 e, maždaug procentai Graikijos, 2 e, procentai, tiksliau jau, nemažai jaunų mokslininkų mūsų, kurie sudaro 2 procentus vos negyventojų, jie emigravo. Ir tai irgi galima e, sakyti, jog tai dėl, iš dalies dėl, dėl Bolonijos proceso, jo primetamo komercializavimo. Maletič. Ačiū pirmininkė. Taip, pranešimo, pranešimas aiškiai rodo, kad mes turim reformuoti Bolonijos procesą, bet kartu, suprantama, ir aukštojo švietimo sistemas. Bolonijos procesas E, prasidėjo 2000, tai yra 99 metais ir dabar juo, juo vadovaujamas į 47 valstybėje. Jo tikslas pagerinti aukštojo mokslo e, lygį, e, pagerinti mobilumą studentų ir dėstytojų ir keičiantis studentais ir dėstytojais yra vienas geriausių priemonių. Na ir dabar žvelgiant į nueitą kelią, tai matom, kas pasikeitė, matom, kad e, aukštojo švietimo sistema geriau dabar organizuojama ir e, palyginama tarp valstybių narių, tačiau yra ir tam tikrų trūkumų ir svarbiausias jų yra atotrukis aukštojo mokslo nuo darbo rinkos poreikių. Pone Zaborska pirmą kalbės. Ačiū. Rezultatų palyginamumas per tam tikrą laikotarpį e, tai pagrindas nemažai jau, jaunų žmonių, kurie šiaip jau gali pasinaudoti būtent savo, savo, savo įgytų, e, įgytų e, mok, tai yra diplomų bet, ko, bet kokioje šalyje. Tad e, vėlgi Bolonijos procesas remia, remia e, mokslinius tyrimus ir todėl aš pritarčiau e, pranešimo svarbiausioms svarbiausioms nuostatoms, bet kita vertus vėl tam tikrų dalykų yra, kurie ir, yra kliūtis, sakykime, aukštasis mokyklas baigusiems žmonėms susirasti darbą. Technologijų vien nepakanka visada šiaip jau nereikėtų išleisti iš akių e, tiesiog e, žmonių poreikių. Hvala lepa za besedo, spoštovani gospod predsednik. Ponas Zver, ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti pirmiausia pranešėjai už puikų pranešimą dėl Bolonijos proceso pasiektos pažangos. Ačiū, ponė Libačka. Lib Taip pat noriu jai padėkoti ir už puikų požiūrį, rengiant šį pranešimą. Šešėliniai pranešėjai galėjo e, svariai prisidėti jį rengiant ir aš manau, kad reikia tarti keletą žodžių daugiau apie Bolonijos procesą. Mūsų diskusijos pradžioje Išsakėme daug žodžių apie e, šį procesą, tačiau tai reikia laiks nuo laiko pakartoti. Polonijos procesas yra vienas iš svarbesnių reformų e, plėtotų ES ir už jos ribų. Jeigu tęsime tuo pačiu būdu e, šį procesą, manau, kad panaikinsime tą spragą tarp to, e, ką universitetai parengė dabar ir ko reikalauja rinka. Ačiū toliau, ponia Forensa. Vieną mintį. Ačiū, pirmininkė. Balsavau prieš šį iniciatyvos pranešimą, kurį parengė mūsų kolegė, nes man atrodo, kad praėjus 15 metų po Polonijos proceso pradžios reikia inventorizuoti e, situaciją kur kas rimčiau. Šiame pranešime, dėl kurio šiam bus, buvo balsuota, yra vienas ženklus praleidimas. E, buvo įvykdyta nemažai kontrareformų valstybės narėse. E, prisidengdamas e, Balonijos procesu e, Italijoje buvo vykdomas kelios reformos. Aš asmeniškai pati nukentėjau nuo tokių reformų. Žiūrėkite, kokiomis sąlygomis dabar dirba mokslininkai Italijoje. Negalime mokslininkų kišti į konkurencijos sąlygas Reikia užtikrinti teisę mokytis ir dirbti mokslinį darbą, nesikišant rinkai. Ačiū. Toliau perėmame prie Vento pranešimo Europos filmai skaitminėje eroje. Ir ponia Šoidrova, vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Europos parlamentas patvirtino šį pranešimą dėl Europos filmo skaitmeninėje eroje, nes filmai yra kultūros paveldas, tačiau tai taip pat yra ir ekonominė veikla. Taip pat aš pritariu tam, kad Europos parlamentas padeda išgyventi mažiems kino teatrams šio pranešimu. Taip pat aš pritariu ir Europos filmų forumų steigimui, nes e, distributoriai ir kuriejai <clears throat> nerimauja dėl filmų pramonės ateities. Na ir pagaliau šis pranešimas e, pritarė Lux premijos išlikimui, e, iš, išlaikymui, kuris premija, kurį filmas suteikia tam tikrą prestižą panas Marijas. Aš balsavau už šį pranešimą, nes kino filmai yra ir kultūrinė, ir finansinė gerybė, jį gali padėti ir ekonomikai, ir tuo pat metu padėti išsaugoti valstybė narių kultūrinės tradicijas, nepaisant to, kad filmų pramonė Europoje yra vienas, viena iš didžiausių pasaulyje, nepaisant to. Rinka kuri yra labai smarkiai fragmentuota, nepadeda kino pramoniai. Todėl reikia gerinti galimybės e, kinofilmams rasti savo auditoriją. Tačiau dar svarbiau, kad būtų užtikrinami nauji finansavimo šaltiniai, reikia išsaugoti mažus ir vidutinio dydžio kino teatrus, ypač periferiniuose miestuose Taip pat e, atviros e, kino teatrus, kurie Graikijoje veikia jau seniai. Ačiū toliau, panas Neko. Dėkoju. Ši, didžiausias kinematografinės pramonės Europoje iššūkis yra būtinybė e, veiksmingiau, efektyviau reklamuoti Europos filmus. JAV reklamai skirtas biudžetas sudaro 50 procentų viso filmo biudžeto, o Europoje tik tai tik vienas procentas skiriamas. Ir būtent dėl to aš norėčiau kreiptis į valstybės narės, kad jos geriau pasinaudotų Europos fondais, Europos fondų lėšomis. Mm kad e, paremtų skaitmeninimą, taip pat kinematografinio paveldo e, viešinimą ir kinematografijos archyvų e, puoselėjimą. Taip pat reikia nuo pat jauniausio amžiaus puoselėti žmonių kultūros ir filmų skonį ir vertinimą. Dėkoju. Toliau, ponė Namenič. Dėkoju. 2014 pranešimai parodo, kad JAV filmų skaičius yra dvigubai didesnis negu Europos e, filmų skaičius. Būtina sustiprinti Europos filmų pramonę, kadangi ši informacija tikrai kelia nerimą ir todėl būtina kurti aukštos kokybės finansinės priemonės. Turime vieną finansavimo šaltinį, tai yra Europos Sąjungos kūrybingos pro, Europos programa iki 2020 metų, tač, bet jinai skirta visos ES filmų pramoniai ir kultūros sektoriui. E, Medija programa finansuoja naujų filmų kūrimą, naujų partnerių paiešką ir reklamavimą užsienyje. Ji, yra bendrai finansu... Ji finansuoja šimto tūkstančių filmų kūrimą kasmet ir tikiuosi, kad Kroatijos vartotojai taip pat sugebės įgyveninti šios projektus. Aš palaikiau šį pranešimą, kadangi jis skatina ES filmų pramonės rėmimą ir finansavimą. Dėkoju, toliau pereisime prie Kessinger pranešimo apie naują ES miškų strategiją. Ponas Bogovič, vieną minutę. Aš norėčiau padėku, pas, pasveikinti ponę Kostinger už puikų pranešimą ir už, su, pasveikinti su tuo, kad jis buvo priimtas. Aš balsavau už jį. Miškininkystė ir miškai yra labai svarbus, ypač tose valstybėse narėse, kur yra daug miškų. Slovenija yra tarp trijų miškingiausių ES valstybių narių. Turime e, daugiau negu dvi, du trečdaliai mūsų teritorijos e, yra miškai ir e, medienos pramonė yra labai svarbi tvarios e, plėtros dalis tiek Slovenijoje, tiek ES. Be to, kad miškai yra svarbus, mes įtraukiame ir aplinkos apsaugą, aplinkos apsaugos nuostatas ir taip pat e, medienos pramonės nuostatas. E, mediena yra naudojama viso, įvairiose svarbiose sektoriuose. Dėkoju, toliau ponas Pospešil vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Iš pradžių norėjau balsuoti už šią strategiją, tačiau galiausiai susilaikiau, kadangi kai kurie pakeitimai buvo patvirtinti. Pakeitimai pateikti Envi komiteto. Mano nuomonė ir Čekijos ekspertų nuomonė, jie prioritetizuoja aplinkosauginius miškų e, aps, apsaugos aspektus. O medienos pramonės atstovai šiek tiek primiršti, todėl nepa, nepalaikiau šio pranešimo. Čekijoje yra privačių miškų savininkų asociacija, aš su jais taip pat tariausi. Mes turime surasti kompromisą tarp miškų apsaugos ir tarp miškų savininkų interesų. Tik subalansuoti interesai gali užtikrinti miškų strateginį ir tvarų vystimąsi. Dėkoju. Siūla Tonino, un minut. Ačiū. Toliau ponas Tonino Pikula, viena minutė. Ačiū. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkas. Nors e, e, aš nesu kompetitingas e, miškų strategijos srityje, bet vis dėlto ES miškų strategija gali prisidėti prie nacionalinių ES miškų strategijos įgyvendinimų. Tad manyčiau, naujojoje miškų strategijoje turėtų būti ypatingai pabrėžiamas miškų išsaugojimo aspektas, nes E, vėlgi dabar dėl to, kad betodairiškai kertami miškai, tai dėl e, neaiškaus kompetencijų pasiskirstimo, dėl kadastro e, problemų ir kartu dėl tam tikrų įmonių veiksmų. Anksčiau miškai šiaip jau buvo kertami tiesiog medienos tikslais, dabar peln, pasipelnimo tikslais. Tad miškai e, turi ne vien tik tai žemės ūkio dimensiją, jie, jų vaidmuo kur kas platesnis, jie prisideda prie klimato išsaugojimo, prie e, gamtos įvairovės, tad dėja, iš, be, be to dariškai kirzdami miškus mes sukursim dykumas. Ponas Marijas. Naujojoje, naujų, naujojoje ES miškų strategijoje didžiausias dėmesys turėtų būti skiriamas miškų tvarumui, ypač klimato kaitos akivaizdoje. Ir ypač vėlgi reikėtų nepamiršti gaisrų aspekto, ypač vasarą, artėjant vasarai. Ir todėl ES turėtų rasti e, lėšų tam, kad galėtų šiaip jau padėti Graikijai, kitoms valstybėms narėms saugoti veiksmus miškai e, prisideda ne vien tik tai prie gyvenimo kokybės, bet kartu e, miškininkystės sektorius e, susijęs ir su ūkio aspektais. Jeigu dabar norim siekdami turėti uh, tvarų miškininkystės sektorių, tai jį reikėtų planuoti e, per e, ilgą laikotarpį, bet aš to e, pasigendu šiame pranešime ir todėl aš susilaikiau per balsavimą. Ponas Neko, viena minutė. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie ES miškų strategiją, Tai nereikėtų pamiršti, kad miškai prisideda prie biologinės įvairovės išsaugojimo e, kartu prie. E, ir todėl mes turėtume saugoti ne vien tik tai miškus, bet kartu su visus tuos elementus, kurie su jais susiję. Tik e, nes priešingų atveju tad vėlgi E, kils tokių problemų kaip e, gyventojų išsikėlimas iš miškingų zonų ir panašiai. Todėl e, naujoje ES miškų strategijoje į tuos aspektus turėtų būti atsižvelgiama. Turėtų būti rengiama ES miškų strategija, kuri apimtų kartu ir pievas, nes tik tokiu būdu mes galėsim visiškai išnaudoti miškų potencialą. Pone Petir, visada turime galvoti apie miškų tvarumą, nes jų kokybė ir ekonominis potencialas turi būti išsaugoti ateities kartoms. Miškai gali būti žaliosios ekologinės e, ekonomikos generatoriais, jie yra atsinaujančios šaltinės, e, sunešęs energijos šaltinis ir gali padėti kovojant su klimato kaita nors e, tai panaudojama ne iki galo. Miškai yra bioįvairovės rezervuaras ir jų tvarkymo būdas turi poveikį mūsų aplinkos ir galiausiai mūsų sveikatos kokybei. Kroatija turi ilgas gerų, gero miškų valdymo tradicijas ir mes norėtume, kad tokia valdymo kokybė remtųsi nacionalinė teisė. Tai taip pat numatyta šioje strategijoje ir noriu padėkoti poniai Kjostinger, su kuria mes e, įrašėme šį pasiūlymą į strategiją. Ačiū toliau, ponia Maletič. Vieną minutę. Miškų sektorius Europoje įdarbina daugiau kaip 3,5 milijono žmonių. Pagal ekonominę ir socialinę reikšmę e, labai svarbu investuoti į mokslinius tyrimus šiame sektorėje, labai svarbu tvariai tvarkyti miškus ir išlaikyti tokį miškų tvarumą. E, mediena, biomasė, vis didintis jos naudojimas reikalauja miškus tvarkyti vis atsakingiau. Šiame pranešime kalbama apie miškų e, svarbą ES dėl mokslinių pasiekimų ir e, žinių sukauptų Kroatijoje, pagristų ilgomis tradicijomis. Kroatija gali taip pat prisidėti prie šios pramonės plėtojimo, kaip pramonės šakos, kuri kuria darbo vietas. Toks ir yra mūsų tikslas. Labai ačiū. E, dabar posėdis yra nutraukiamas, o toliau bus jis tęsiamas 15 val. Ačiū.